Bene, iniciamo per favore. Grazie. Kolegos, pradėkime posėdį. Tvirtiname darbo tvarkę. Ar turėtumėt kokių pakeitimų? Jei ne, tai darbo tvarkė patvirtinta. E, trečio ir 4 gegužės posėdžio protokolų tvirtinimai. Irgi juos tvirtiname, toliau pirmininko pranešimai. Žinote, kad per plenarinę sesiją gegužės mėnesį šiais metais trys kubės rezoliucijos buvo patvirtintos dėl Zambijos, Etijopijos ir Pietų Sudano. Taip pat buvo ir kitų rezoliucijų, kur buvo paliesta ir žmogaus teisų tema. Tai yra dėl dviejų valstybių sprendimo artimuosiuose rytuose, tai yra Izraelio ir Palestinos, ES strategija skirta Sirijai, Dadab pabėgėlių stovykla bei tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, ypač kai kalbame apie homoseksualių asmenų Čečenijoje persekiojimą. Ir taip pat esame gavę ir gerų žinių, turiu galvoje suimtų žmonės trečiosiuose šalise, 10 gegužę susitikau su Mauritanijos ambasadoriumi ir iškėliau Kristiano provizionato mm, klausimą. Jis yra Italijos pilietis, kuris buvo sulaikytas Mauritanijoje. Aš perdaviau Mauritanijos ambasadoriui e, prezidento laišką, kur buvo prašoma pona provizionatą paleisti ir praėjusią savaitę sužinojome, kad 15 gegužės jis buvo paleistas. Puiku. Toliau šiandien mūsų posėdžio darbo atvarkę turim apsvarstyti nuomonės projektą dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės besivystančiose šalise ir kaip galima tą problemą išspręsti. Pranešėjas yra ponas Francisko Asys. teksto e, angliškas variantas antrą gegužės buvo išplatintas, vertimai šeštą gegužės pasirodė ir noriu pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki rydienos 12 valandos. Nuomonės tikslas - toliau kreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį ir į žmogaus teisų pažeidimus, kai visai bandoma sutrukdyti pilietinės visuomenės atliekamam darbui. Aš manau, kad galutinė rezoliucija atsvers kitus pranešimus, kurie patvirtinti šiame parlamente, kurie kritikuoja nevyriausybinio organizacijų finansavimą. Tai yra PAIPA pranešimas biudžeto kontrolės komitete. Ir šio pranešimo nerima kelintis turinys buvo pabrėžtas druo išplėstinėme biure. Mes norime užtikrinti, kad žmogaus teisų gynėjai, esantis sudėtingoje, pavojingoje situacijoje, galėtų gauti ES lėšų Mm, kai jam labiausia reikia. Ir ši nuomonė taip pat pateikė konkrečių politinių rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl ankstyvo perspėjimo mechanizmo mm, susijusio su mažėjančios pilietinės visuomenės erdvė. Ponas Asis dėja šiandien negalėjo atvykti mūsų posėdį ir ponas Rodrygės jį pakeičia, ponė Rodrygės jį pakeičia ir jinai pristatys šią nuomonę. Dėkui pirmininkė, pono Asis vardu. Norėčiau kreiptis į jūs, jis atsiprašo, nes turi kitų įsipareigojimų ir negalėjo atvykti. Bet aš jo vardu pristatysiu šią nuomonę. Pastebime nerimą keliančių priemonių, kurios riboja nevyriausybinio organizacijų veiklą, tas vyksta įvairiose šalise, taip pat ir Europoje, pavyzdžiui, Lenkijoje ir Vengrijoje ir tie ribojimai yra nukreipti e, spaudos, asociacijų laisvės ribojimui, susirinkimų laisvės ribojimui ir tai mums kelia nerimo. Matėm, kokie griežti statymai yra primami, jie riboja nevyriausybinių organizacijų galimybės veikti ir ribojami įvairūs nevyriausybinio organizacijų veiklos pajėgumai, ribojant jų finansavimą, ribojant jų veiklos apimti, e, sakant, kad e, tokie ribojimai reikalingi kovojant su terorizmu. Taigi turime pasižiūrėti, kokios yra priežastis ir šaknis susiję su tokiais ribojimais ir turime uh, iš tiesų įsigilinti, kaip subtiliai ir netiesiogiai bandoma apriboti nevyriausybinių organizacijų darbą. Tuo būdu ES turi rasti naujų formų, neformalių veikimo formų ir veikimo mm, įvairių, įvairių galimybių kartu su e, vietos bendruomenėmis ir turime turėti tam tikrą ankstyvo perspėjimo sistemą, kuri leistų įspėti, kai gaunama informacijos, kad vyriausybė planuoja parengti e, įvairių teisės aktų, kurie varžytų nevyriausybinio organizacijų darbą ir reaguoti į tai. Ir be to manome, kad jei vyriausybės skatina pilietinę visuomenę ir nori plėsti jos veiklą, tai tą turėtume sveikinti. Dėkui. Dabar sutiksiu žodį Terezai Jimenez. Dėve komiteto pranešėja. Dėkui pirmininkė. Vakar Dėve komitete pristačiau šį pranešimą. Jis buvo gerai priimtas. Ir jam pritarė įvairios politinės frakcijos. Taigi aš tikiuosi, kad mes visi laikomės tos pačios pozicijos ir manau, kad toliau darbas vyks sklandžiai. Mm, ponui Asys irgi pabrėžė, kad DROA komitetas, pakomitetis siekia užtikrinti, kad pilietinė visuomenė galėtų sklandžiai veikti. Šiame pranešime kalbama apie tai, koks spaudimas daromas pilietiniai visuomeniai, jos įvairioms platformoms. Ir pabrėžėme pilietinės visuomenės esminį vaidmenį šio laikinėme pasaulyje. Taigi šis pranešimas iš tiesų yra svarbus. O pakeitimuose turėtume pabrėžti, kad turime mm, iš tiesų rimtą problemą dėl biurokratinių ribojimų, kuriuos nustato vyriausybės pilietinės visuomenės organizacijoms. Mano pranešime apibrėžiama dabartinė pilietinės visuomenės organizacijų situacija, problemos, su kuriomis jos susiduria Aš taip pat kalbu apie represinius veiksmus, kurių kai kuriuose besivystančiose šalise įmasi vyriausybės. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad atvira, pluralistinė visuomenė būtina šalies vystimuisi. Taip pat pabrėžiu pilietinių visuomenių vaidmenį penktame paragrafe kalbu apie ES vaidmenį remiant pilietinės visuomenės organizacijas besivystančiose šalise. Ir taip pat sakau, kad labai svarbu stiprinti nevyriausybinės organizacijas, e, į kurių veiklą taip pat įeina ir žmogaus teisių gynimas. Aš pateiksiu pakeitimų, kuriais siekiama, kad pilietinės visuomenės grupės būtų geriau apsaugotos, kad aktyvistų gyvybėms negrėstų pavojus. Turime tam skirti pakankamą dėmesį šiame pranešime, nes iš tiesų yra šalių, kur aktyvistai miršta dėl savo veiklos, taigi reikia juos apsaugoti. Aš taip pat manau, kad išorės veiksmų tarnyba čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį, turiu galvoje ES delegacijas trečiosiuose šalise. pavyzdžiui, Meksiko, ES delegacija Meksikoje, pateikiu kaip pavyzdį, noriu pasakyti, kad e, kiekvienai šaliai reikalinga stipri plėtinė visuomenė, stiprios nevyriausybinės organizacijos. Ir dar kartą kolegos primenu, kad turite laiko iki rytoj pietų 12 valandos pateikti pakeitimam. Manau, kad tikrai galima dar ką pridėti. E, pavyzdžiui, moterų vaidmuo nevyriausybinėse organizacijose, kova su terorizmu e, kai kuriuose Afrikos šalyse. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į nevyriausybinių organizacijų nuomonę, kai jie sako, kad lėšos neturėtų tiesiogiai būti skiriamos vyriausybėm, nes jos tada nepatenka nevyriausybinėm organizacijom. Tai tiek norėjau pasakyti, esu linkusi e, išklausyti jūsų nuomonių ir jūsų pozicijų ir Francisko, žinau, tikrai irgi norės tą išgirsti.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 komitete vakar išsakytų kolegų pastabų ir norėčiau šiandien išsakyti savo bejonių. Kolegos norė, norėjo, kad šis pranešimas atspindėtų jų kritiką Vengrijai ir Lenkijai ir nesusitelkia ties problemomis, kurios yra trečiosiose šalyse. Manau, kad mes turime profesionaliau reaguoti į situaciją ir paliesti taip pat besivystančias šalis. 50 šalių pasaulyje yra tokios, kuriuose kasdien pilietinės visuomenės aktyvistams uh, e, grėsia pavojus, grėsia pavojus jų gyvybei, Taigi turime ginti juos, Europos institucijos turi bendradarbiauti ir padėti e, besivystančiom valstybėm, kad jos primtų reikiamus įstatymus, kurie leistų veikti nevyriausybinėm organizacijom. Taigi turime skirti pakankamą dėmesį trečiųjų šalių aktyvistam. Dėvė komitete kolegos vakar sakė, kad turime daugiau dėmesio skirti besivystančiam šalim ir aš tam pritariu. Ir turime taip pat skirti pakankamai dėmesio tom nevyriausybinėm organizacijom, kurios dirba su neįgaliaisiais, nes tokiom organizacijom tenka nugalėti dar daugiau kliūčių savo, veik, e, savo veikloje. Ir mūsų pateikti pakeitimai būtent e, skirti šiai sryčiai ir tikiuosi, kad patvirtinsime konstruktyvų pranešimą. Ponas Urban Krespo. apie kurį dabar pranešimą kalbame. Darbo atvarkės punktas, kuris penktasis ar šeštasis. Aš e, čia galvojau, kad kalbėsime apie korupciją ir žmogaus teisų pažeidinėjimus. Aš labai atsiprašau. Taigi dėl kito pranešimo aš ruošiausi kalbėti. Pirmininkas e, nebūtent Nebūtina, žinoma, jums pasisakinėti tiesiog tarp šešėlinių pranešėjų, aš matau jūsų pavardę, tai ir suteikiau jums žodį. Andrėja Rossi tada dabar pasisakys. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už e, šią diskusiją, už savalaikį pranešimą. Noriu akcentuoti, kad e, kai kalbam apie pilietinės visuomenės e, erdvę, e, tai ponia Mogarinį ir 14-15 metų strategijoje e, Mes esame numatę labai aiškius įsipareigojimus stiprinti pilietinę visuomenę. Ir taip pat e, e, kovoti su apribojimams, asociacijų laisvės apribojimais, e, kokie jie bebūtų, e, teisiniai ar finansiniai instrumentai bebūtų tam panaudojami. E, tai pabrėžiame įvairiuose dvišaliuose, daugiašaliuose formuose, tokiuose kaip Junktinių tautų žmogaus teisų taryba. Mes e, manome, kad tai geriausia padalyti e, pakankamai iš anksto įvertinant problemas kylančias pilietinės visuomenės erdvėjai ir kovoti su priemonėmis, kurios riboja tokią erdvę. Mes e, turime nuosekliau ir geriau derinti savo darbus. E, sakysime, sistemiškai būtina panaudoti ankstyvojo įspėjimo mechanizmą kuris jau egzistuoja krizių prevencijos rytyje, bet jame taip pat reikia atspindėti ir piliotinės visuomenės erdvės e, siaurinimą. E, žmogaus teisų pilietinės visuomenės projektams e, išorės veiksmų tarnyba turi gana didelį biudžetą, tačiau reikia užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp išorės veiksmų tarnybos valstybių narių, ES e, delegacijų ir misijų. Šią prasme noriu taip pat akcentuoti kad ES veiksmų plane pripažįstama, kad problemos e, sunkumas reikalauja e, nuosekl... nuoseklios reakcijos e, ir geresnio koordinavimo ir bendradarbiavimo su civilinės visuomenės partneriais. Taip pat diplomatiniai veiksmai, finansinė parama pilietiniai visuomeniai ir veiksmai ginant žmogaus teisų gynėjus, kuriems kyla pavojus, e, nusipelno visokiojopos paramos. Taigi šia prasme e, mūsų mąstymas sutampa su jūsų pranešimo išvadomis. Žinoma, daug dar reikėtų nuveikti. Dirbame šitoje srityje ir lauksime jūsų pranešimo galutinės versijos. Dėkuoju dabar žodis Klaus Buchner. Dėkoju, džiaugiuosi. Skaitydamas šį pranešimą. Labai svarbu, kad e, šias problemas sprendžiame. Galbūt e, yra šiek tiek erdvės praplėsti tekstą. Rytoj pateiksime atitinkamus pasiūlymus. Aš džiaugiuosi, kad e, procesas vyksta ir esu tikras, kad pasieksime gerų rezultatų. Panas Tokas dabar. Pone pirmininkė, kolegos. Kalbėsiu vengriškai, gerbiami kolegos. Praėjusią savaitę buvau Pietų Kaukazo keliuose valstybėse. Gruzijoje, Armenijoje. Ir tose valstybėse ES mūsų e, delegacija susitiko tai yra Afeto delegacija susitiko su pilietinės visuomenės atstovais ir jų padėtis nėra lengva, ypač Gruzijoje ir Azerbaidžiane. Atsiprašau, Gruzijoje ir Armenijoje. O ką galime pasakyti? Gruzijos vyriausybės ketinimai yra geri, norima palaikyti dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis, tartis su jomis, o Azerbaidžiane tenais yra nemažai politinių kalinių. Ir čia vyriausybė ciniškai žiūri į nevyriausybinės organizacijas. O ES delegacijų darbas tose valstybėse man paliko gerą įspūdį, nes ten palaikomi nuolatiniai santykiai su pilietinės visuomenės organizacijomis Kalbant apie susitarimą, susitarimo sudarimu su Azerbaidžianu, tai dirbama su Jerevanu šiemet tikimės e, pasirašyti susitarimą ir labai svarbu čia neužmiršti žmogaus teisų klausimo. Taigi žmogaus teisės yra e, vienas iš svarbių klausimų. Kita svarbi sritis būtų susijusi su tuo, kokią įtaką nevyriausybiniam organizacijom daro kitos valstybės, atviros valstybės fondas remia vietos organizacijas tai yra Žoržo Sorošo fondas. Ir čia pritarčiau kolegai Adamui Kosai. Mes manome, kad JAV neturėtų kištis į Vengrijos vidaus reikalus. Tai šį aspektą norėčiau pabrėžti. Nenorime, kad užsienio organizacijos taptų priemonė kištis į mūsų Vengrijos vidaus reikalus. Liliana, e, voi reagire al... Gal Lilijana norėtų sureaguoti? Aš e, perduosiu ponui Asys visas kolegų išsakytas pastabas. Nesu tikra, kad į Vengrijos klausimą galime žiūrėti e, ir jį e, baltą ir juodą spalvą e, bandyti išspręsti. Bet kuriu atveju turėsime sformuluoti bendrą poziciją. Pirminkė visiškai pritariu Lilijanai. Kalbėsiuosi ir aš su ponuosys vakar Deve komitete, kuomet pristatėme šį pranešimą, sutarėme, kad turime rodyti pavyzdį. E, ponas Kosa minėjo 50 šalių, kur žmonėms iškyla pavojus jų gyvybei Faktiškai tokių šalių yra 97. Negalime tų šalių nuvilti. Manau, kad tema, ši tema yra ypatingai svarbi. Norėčiau nuveikti daugiau ir turime stelkti visą savo dėmesį į pagrindinės problemas ir užtikrinti aktyvistams apsaugą. Neminėsiu pavardžių, nes e, sąrašas būtų begalinis, bet mums reikia svarbių priemonių, visiems reikia dirbti tą pačią kryptimį Ir aš nemanau, kad e, dėl kažkokių nelabai svarbių problemų turėtume susiskaldyti. Pirmininkas, ačiū. Pakeitimus galima iki 10 rytoj teikti. Baigėme tada diskusiją šiuo klausimu ir pereiname prie kito pranešimo. Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse. Ponas Auštrevičius jau pradėjo darbą su šešėliniais pranešėjais, pradėjo renkti kompromisinius pakeitimus. 6 birželio bus susitikimas 3 valandą, o balsuosime AFET komitete birželio 20 dieną. Taigi dabar e, negaišt Nekaiždamas laiko, suteiksiu žodį panojo Štrevičiu. Dėkuoju pirmininkė, kolegų šiandien prašiai. Labai dėkoju Jums už tai, kad kolegiškai dirbame prie šio dokumento. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms šiems prašyms už pakeitimus dėl korupcijos ir žmogaus teisų iš viso Gavome 289 pakeitimus. 133 puslapiai, ant kurių tie pakeitimai išspausinti. Dauguma pakeitimų papildo pranešimą ir gerina tekstą. Todėl įtrauksiu kiek tik įmanoma daugiau pakeitimų į kompromisus, kad būtų galima palengvinti balsavimą. Kaip žinote, griežtai yra numatyti teksto dydžio pribojimai, todėl ir pats turėjau nemažą teksto dalį pateikti kaip pakeitimus. Kokie svarbus sistemos pakeitimuose? Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, daugiau dėmesio skirti sąsajams tarp korupcijos ir žmogaus teisų pažydimų. Antra, kaip korupcija paveikia socialinės programas ir pagrindinių paslaugų teikimą. Trečias dalykas - organizuotų nusikalstamų tinklų poveikis viešiesiams reikalams. Ketvirtas dalykas - korupcija kaip politinė priemonė, ypač kalbant apie šmeišto įstatymus. Ir kitas dalykas - desnis poreikis geriau stebėti ES lėšų panaudojimą, gaunačiosiose šalyse, užtikrinant, kad tos lėšos būtų taip apnaudojamas. Šešta. Geriau gyvendinti tarptautinius antikorupcinės priemonės. Ir kitas dalykas - gerinti priemonės, naudos priemonės, kaip užtikrinti didesnį atskaitomumą bei visuomenės dalyvavimą, įskaitant pat informacijos gavimą. Aštuntas dalykas - ES delegacijų vaidmuo reaguojant į korupcijos atvejus. Devinta remti antikorupcinės institucijas trečiose šalyse. Dešimtas punktas – prevencija ir taip pat teisų gynimo priemonės, kai teisės pažydė įmonės. Vienuoliktas dalykas – politinių partijų ir donorų bei finansavimo identifikavimas. Ir pasinų dalykas – sankcijos prieš atskirtas asmenis, kuri susijęs korupcija kompromisiniai pakeitimai bus išplatinti ketvirtadienį vėliausiai, kad būtų pakankamai laiko šiems pranešėjams jos išanalizuoti iki antradienio arba galbūt trečiadienio, jeigu to prieks darybų. Apie 19 bus kompromisinių pakeitimų, tikiuosi, kad jie bus priimtini kaip darybų pradžios taškas. Vėlgi dėkoju visiems ir E, Laukiu galimybės aptarti šiandien panašiais kitą savaitę aptarti kompromisus ir žinoma lauksiu visų pastabų. Dėkuoju. Dėkuoju. Padėkime nuo diskusijų šalies pranešėjams. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, laukiame kompromisu bei šešėlinių panašiai posėdžio, kuris vyks e, birželio šeštą dieną ir manau, kad Elismai Pitkos sugrįžta, dabar proga yra paminėti frakcijų prioritetus ir tada aš paminėti EPP prioritetus. Reikėtų daug dėmesio kreipti korupcijai per darybas dėl stojimo Taip pat reikia atkreipdėmėsi į tai, kiek korupcija kainuoja kiekvienai šaliai, kiekvieno ekonomikai, verslui, taip pat kiekvieno mokesčių mokėtojams. Reikia stiprinti nacionalinę ir taptutinę kovą prieš korupciją, organizuotą nusikalstamumą. Ir prevencija reikalinga. Prevencija svarbi, kaip galima sumažinti valstybės intervencijos rytis ir taip pat užtikrinti, kad brakatų e, procedūros būtų geriau, skaidresnės, geriau suprantamos, toliau gerinti viešos pirkimus ir užtikrint, kad jas negalėtų dalyvauti asmenys, kurie yra nuteisti už dalyvavimą e, nusikalstamame arba korupcijoje. Pagrindiniai šitie tokie mūsų prioritetai yra. O šiaip pasakyčiau, kad pranešimas gerai parinktas pono Štrevičiaus ir EPP nebijau, kad darybos bus vaisingos. Dėkoju. Dėkoju. Suranė. Dėkoju, atstovauju Ana Gomes ir perskaitysiu, ką ji perduoda. Socialistų pakeitimai. Kas čia svarbiausia? Norima pabrėžti tai, kad korupcija yra yra sistemiškai nepakamai vertinamas e, katalizatorius, kuris skatina nesas ir karinius konfliktus. Taip pat, kad e, reikima daugiau dėmesio kreipti į šalių demokratijos aspiracijas ir trečių šalių visuomenių poreikius. Taip pat reikia pabrėžti, kad kova su korupcija reikalauja sudarintų pastangų kovojant ir su aukštalyje korupcija, ir su smulkia korupcija. Todėl visą tai galvoje siūlome, kad ES ir kitos institucijos, kurios siūl, teikia paskolas tarpnių lygių, kad šios institucijos tinkamai vertintų vyriausybės organizacijas. Taip pat raginama, kad ES įgyvendintų kovos korupciją priemonės. Ir taip pat raginama paremti priežiūros tarnybas, teisės saugą ir prokurorus, ypač jeigu jie demonstruoja nepriklausomumą ir nešališkumą savo darbę. Taip pat raginama valstybės narės priimti teisės aktus, kurie aiškiai apibrieštų kriterijus, kuriais būtų galima įtraukti juodąjį sąrašą asmenys organizacijas e, trečias šalis iš, bei e, asmenys trečių šalių ir jų šeimos narius, jeigu jie yra atsakingi ar dalyvauja korupcijoje. Taip pat reikala, raginama šis veiksmų tarnyba e, geriau koordinuoti ambasadų ir ES delegacijų darbą, kad būtų nu, galima geriau dalintis informaciją apie korupcinius tinklus vietoje ir taip pat būtų galima surinkti pakankamai informacijos, kad būtų galima kovoti su kriptokratiniais režimais ponė Pacer, aš taip pat ir Karolina atstovausiu iš Intos. Gal ir jos to, to pačiu perduoti pranešimą? Gerai? Taip, aš atstovauju du asmenis. Tad ar dabar tai padaryti, ar vėliau? 150 pakeitimą jį pakeitė ir siekiam užtikrinti informatorių apsaugą ES sutarimuose, taip pat reikalavimas užtikrinti, kad partneriai užtikrintų pilietinės visuomenės geresnį dalyvavimą, siekiant įgyvendinti antikorupcinės programas bei nuostatas, kurie įtraukiami tarptautinius sutarimus informatoriai yra esminis dalykas kovojant su korupcija ir jų apsauga yra prioritetas klausimas mūsų frakcijai. Ir mes jau seniai raginame ES geriau suderinti darbų šis rytyje, ypač tai galvoja Panama Papers ir LuxLeaks problema. Nepakankamai kol kas ši problema sprendžiama prekybos turimas su šias šalimis, todėl mes reikalaujame, kad greta europinių teisės aktų Taip pat tai būtų perkeliama investicijų ir prekybos turimis su partneriais. Taip pat tikimės, kad šis pakeitimas bus ir druo įtrauktas. Dėkoju. Dėkoju Karlinas ir Ana Gomes vardu. Dėkoju. Ponas e, Krespo. Dėkui pirmininkė. Mes manome, kad šis pranešimas e, sieja e, korupcijos rodiklius su žemo vystimosi, mažo vystimosi rodikliais manau, kad turime aiškiai pabrėžti, kad korupcija nėra uh, ta blogybė, kuri paliečia tik tai besivystančias šalis. Korupcija yra labai paplitusi, o iš pranešimo susidarome įspūdį, kad ES korupcijos nėra, bet korupcija yra Ispanijoje ir kitose uh, ES valstybėse, kai kuriuose net endemiška. Taigi turime pasižiūrėti, kas tą korupciją besivystančiose šalise sąlygoja. Daugiausia tai yra didelės tarptautinės įmonės, užsienio įmonės, taip pat ir europinės įmonės. Daugelis tokių įmonių yra iš Europos, kurios skatina korupciją. Ta turėtume pabrėžti šiame pranešime, kitaip jis bus nepakankamai pilnas. Mokesčių vengimas, mokesčių e, slėpimas irgi kyla ši iniciatyva iš Europos Sąjungos ir šalių, kurios yra arti Europos Sąjungos, pavyzdžiui, Šveicarija arba Luksemburgą, prisiminkime Maltą, yra tikrai šalių ES, kurios būtent skatina korupciją ne tik besivystančiose šalise, bet ir pačioje ES. Taigi tuos dalykus irgi turime išryškinti. Panamos dokumentai uh, parodė, kad įmonės ir bankai yra svarbios grandis korupcijos grandinėje neskatina korupciją. Taigi turime visą bendrą vaizdą nupiešti, o ne tik susikoncentruoti į tos atskirus atvejus, nes matome, kad visa mm, medaus statinė realiai yra pavirtusi degutų, tai nėra tik vienas šaukštas, vienas deguto šaukštas medaus statinėje. Taigi turime pasižiūrėti į įvairius korupcijos veiksnius ir pagalvoti, kaip tie veiksniai veikia situaciją, kurioje veikia žmogaus teisų gynėjai, kaip tai skatina žmogaus teisų pažeidimus, gali atvesti net iki žmogaus teisų aktyvistų žudimo. E, ir labai paprašyčiau kolegų nekelti triukšmo, kai aš kalbu. Kai kurie EPP kolegos nemano, kad turime visi vienodai naudotis galimybę išsakyti savo nuomonę. Turime taip pat šiame pranešime pabrėžti, kokios alternatyvos būtų. Tai noras e, tarptautiniu mastu suderinti mokesčių sistemas, reikia e, progresyvinių mokesčių e, įvedimo, viešųjų registrų, turime ginti informatorius, kurie atskleidžia korupcijos atvejus, turime užtikrinti informatorių apsaugą nes jie tam tikrą prasme yra ir žmogaus teisų, kaip, kaip ir žmogaus teisų gynėjai. Panamos dokumentai ir, ir kiti. Uh, uh, kiti kreipimaisi buvo uh, apsaugoti informatorius. Korupcija labai dažnai skatina tokie tarpininkai kaip bankai, teisininkai, teisinės firmos, reikia užtikrinti jų stebėseną, jų priežiūrą. Reikia skaidrumo, apskaitos standartų, pasižiūrėti, kokios investicijos yra daromos. Kitas svarbus klausimas būtų sankcijų taikymas tiem, kas nesilaiko nustatytų taisyklių. Taigi turime pasižiūrėti ne tik į besivystančias šalis, bet ir į ES valstybės narės. Taigi yra iš tiesų nemažai klausimų, kurie turi būti paliesti. Mes esame pateikę pakeitimų šiomis temomis ir tikimės, kad galėsime dėl jų susitarti. Dėkoju. Toliau ponas Jordi Solė. Dėkui pirmininkė, jau pirmą kartą keisdamėsi nuomonėmis sakėme, kad manome, kad pranešėjo pranešimo projektas yra puikus pagrindas darbui. Aišku, visad norime gerinti viską, ką darome ir labai tikimės, kad pakeitimai nesugadins pranešimo. Mes pateikėme 17 pakeitimų norime, kad būtų labiau pabrėžtas ryšys tarp korupcijos, mokesčių politikos ir mokesčių vengimo. Manome, kad reikia nustatyti sąlygas ir stebėti, kaip yra naudojamos lėšos, ES lėšos trečiosiose šalise. Turime taip pat atsižvelgti į galimą e, pareigūnų korupciją tarptautinėse organizacijose ir turime numatyti atitinkamas sankcijas um, prieš tokius korumpuotus pareigūnus. 14 paragrafas, kuriame kalbama apie tai, kad turėtų būti e, numatytas specialus jungtinių tautų pranešėjas e, finansinių nusikaltimų, korupcijos ir žmogaus teisų klausimais. Šis 14 punktas bus šiek tiek pakoreguotas, matyt, pakeitimais, bet manau, kad šis siūlymas yra labai svarbus ir 14 punktas turi išlikti galutinėme pranešimo tekste. Esame mm, pasirengę per šešėlinių pranešėjų posėdžius toliau dirbti, rengdami kompromisinius pakeitimus. Tie posėdžiai vyks kitą savaitę. Dėkui. Dabar sutiksiu žodį ponui Stelijus Kologulų. Jis yra nuomonės pranešėjas pagal 54 taisyklę Dieve komitete. Pirmininkė šį rytą vienbalsiai balsavome dėl nuomonės ir su pono Užtrevičiumi labai vaisingai ir sėkmingai bendradarbiavome ir tikiuosi, kad mūsų mm, darbo rezultatas bus puikus ir, ir, ir jūsų darbo rezultatas iš tiesų bus geras. Labai ačiū. Ponas, Užtre... Ponas Užtrevičius. Everybody. Dėkuoju pirmininkė, ačiū visiems, kurie pasisakė ir išreiškė savo nuomonę, pateikė argumentus ir įnešė savo indėlį Nėra e, vieno vaisto kovojant su korupcija. Jeigu turėtume tokią e, Bibliją, tai e, ta kova atneštų daugiau rezultatų ir korupcija nebūtų tokiam lygmenį, kokį dabar matome pasaulyje. Keletas minčių ateina į galvą. E, kova su korupcija turėtų remtis ne ideologija, o remtis atitinkamą politiką. Reiktų atsisakyti e, ideologiją pagristų priemonių, o galvoti apie konkrečius instrumentus, priemonės, kaip e, su šia problema kovoti. Laikausi nuomonės, kad korupcija įsišaknyjusi tam tikrose šalise e, užrėž, užbrėžia ribą tų šalių ekonominiam ir socialiniam vystimuisi. Kartais matome blogų pavyzdžių, kai politinis elitas ir vyriausybės pareigūnai pernelik daug yra įsitraukę į tam tikrų mm, ekonomikos sektorių valdymą, pasisako už neskaidrės taisyklės, taiko korupcinės schemas. Ir tai nulėmė e, tų šalių e, ekonominio ir socialinio augimo sumenkėjimą. Teikiamame pranešime mes matome aiškius įsipareigojimus kovotis korupciją ne vien galutinėse e, korupcijos stadijose, bet sustelti taip pat į prevencinės priemonės, kad galima būtų išvengti šio reiškinio išsiplėtojimo tiek, kad jis e, taptų grėsme normaliai visuomeniai. Taigi dėkoju e, kitų komitetų e, nuomonių rengėjams už jų gerą valią, jų indėlį. Iki ketvirtadienio ketinu pateikti galutinį pranešimo projektą ir kitą savaitę tikiuosi konstruktyvių susitikimų, kad galėtume parengti tokį pranešimą, kuriuo galėtume didžiuotis. Dėkui. Ačiū. Norėčiau priminti jums, kad e, AFET balsavimas įvyks e, birželio 20 dieną ir tokiu būdu baigsime šio punkto aptarinėjimą. Dabar reikime prie kito darbo tvarkės punkto. E, Drua pakomitečio delegacijos apsilankimo Uzbekistane rezultatai. Ten lankėmės e, gegužės 22-24 dienomis. Delegacijoje buvo Josef Weidenholzer, pirmininkas, Joachim Celler ir Klaus Buchner. Suteiksiu žodį delegacijos vadovui pateikti ataskaitą apie tą apsilankimą, o paskui steiksiu žodį ir kitiems. Jozefai, pirmiausia žodis tau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau žinote, kad per dvi savaitę lankėmės Uzbekistane, delegacijoje iš viso buvo trys kolegos, bandėme užtikrinti, kad mūsų darbo tvarkė būtų e, gerai subalansuota. Ne viskas, tačiau pasisekė. E, misija keletą kartų buvo atidėliojama. Ir e, vyko sudėtingame kontekste nes e, buvo skirtingų nuomonių dėl e, įgaliojimų e, per tą vizitą ir dėl sutarimų su Uzbekijos valdžia. Ketvirtadienį, kada mes nuvykome į Uzbekistaną, galiausiai pavyko mums susitarti dėl įgaliojimų. Gavome vizas tik tai atvykę į Uzbekistaną ir Visi galvoju, kad e, buvo svarbu, kad tas vizitas įvyko. Uzbekistane e, dabar, taip sakant, istorinė situacija susikloščiusi. Galima konstatuoti, kad vyksta tam tikri pokyčiai. Naujasis prezidentas Mesjurev e, jau metus dirba, e, yra jau tam tikrų pasikeitimų, galbūt ne, negalėtume kalbėti apie Uzbekijos pavasarį, bet vis tiek turime pripažinti, kad tam tikrų pasikeitimų yra. E, turiu pasakyti, kad e, galėjome padaryti įdomių pastebėjimų. Šalyje yra interesų įvairovė, skirtingai reaguojama į tą naująjį kontekstą. Būtent tai mums ir rūpėjo pamatyti. Žmogaus teisų komiteto pirmininkas iš jų pusės e, stengiasi, kad mūsų vizitas būtų kuo sėkmingesnis, tas e, apsilankimas šalyje buvo labai įdomus. E, taip, šalyje vyksta labai daug pasikeitimų. Anksčiau e, buvo nemažai saviizolacijos, e, dabar regioninis bendradarbiavimas plinta. E, Pekinas, Maskva, vyksta kontaktai su šiomis sostinėmis, šilko kelio projektas yra vystomas ir būtent tame kontekste buvo svarbu mums pasižiūrėti į ten dabar susikloščiusi kontekstą. E, mes turėjom galvoj du svarbius dalykus, tai visų pirma, tai medvilnės e, nuėmimo e, procesą vaikų darbą ir eksploataciją ir pripažinome, kad yra poreikis ten siekti e, pokyčių su Afganistanu e, pasiektas susitarimas. Išgirdome apie situaciją taip pat kalėjimuose. Teismų sistema e, yra prastos būklės, tam tikrose srityse yra pažangos, Laikinas sulaikimas e, sumažintas nuo 72 iki 42 valandų dabar e, yra įmamasi priemonių e, kalinių padėčiai pagerinti, taigi apskritai tai yra pozityvus pokyčiai, bet padėtis vis dar kelia didelį susirūpinimą. Susirūpinimą kelia tai, kad vis dar e, egzistuoja kankinimai, e, kaliniai patiria spaudimą, e, tai įtakoja jų įkalinimo trukmę. Apie tas problemas mūsų partneriai Uzbekistane žino, buvom patikinti per mūsų diskusijas, kad jie sutinka, kad būtina apie tai diskutuoti, bet nėra jokių garantijų, kad e, viskas pasikeis į geresnėje pusę. Neturėjome pakankamai laiko iš anksto e, įgyventi tai, e, ką norėjome įgyvendinti. Asmeniškai sustikome su užsienio reikalų, darbo e, reikalų ministru, vidaus reikalų ministru, kalbėjome apie santykius su tarptautinė darbo organizacija, EBPO, jungtinių tautų e, vystimosi programa. Mm. E, įdomios diskusijos buvo su e, įvairių šalių ambasadoriais ir atstovais taškente, taigi apskritai vizitas buvo labai įdomus, mums pavyko įgyvendinti tą misiją taip, kaip mes norėjome. Norėjome, kaip žmogaus teisų pakomitečio nariai, ten apsilankyti ir norėjome susiekti su e, e, tam tikrais asmenimis, ne viskas buvo įmanoma, norime padėkoti sekretariatui už puikų paruošiamą į darbą. Noriu padėkoti ir mūsų delegacijai Taškente. E, jie iš tikrųjų daug mums suteikia žinių apie regioną susitikė daug informacijos apie jį. Manau, kad gerai, kad e, šis vizitas įvyko. Žiniasklaidoje taip pat aiškiai pasakėme, kad e, tai e, buvo pirmasis žingsnis, tačiau turėtų sekti ir kiti. Galbūt kiti kolegos norėtų taip pat pasisakyti. Dėkuoju, Juzefai. Ačiū pirmininkė, aš galiu tik pritarti tam, ką pasakė ponas Weidenholzer. E, labai gerai, kad mes nuvykome šio vizito, tai buvo tinkamas sprendimas, e, būtent dėl to mes ir reikalavome tokios e, misijos kartais e, tam tikras e, įvykių susiklostymas pasisuka į gerąją pusę. Iš anksto negavome vizų, tai oro uoste kai kurios dalykus turime išsiaiškinti. Aš skridau aerofloto lėktuvu iš Frankfurto, uh, ir e, pareigūnai tiesiog e, nenorėjo patikėti manim, kad aš be vizos e, ketinu skristi į Afganistaną ir jie turėjo skambinti į Maskvą ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų taip yra. Ir vis tik išaiškėjo, kad vyksta kažkokie pasikeitimai, o vakare atvykus į viešbutį mes uh, Ten pamatėme jauną žmogų, kuris mūsų laukė, mus atpažino. Ir kai mes paklausėme, iš kur jie mus atpažino, kaip atpažino, tai e, buvo atsakyta, kad apie tai sužinojo iš žiniasklaidos, užsienio reikalų ministerija buvo parengusi pranešimą spaudai apie mus ir taigi jie mus labai greit greit e, na, atpažinti. E, e, paaiškėjo, kad tai e, naujųjų valstybės prokurorų atstovai, kurie nori e, susitikti su savo kolegomis, e, pasimokyti iš jų, pavyzdžiui, e, konkrečiai su prokuratūros iš e, Vokietijos atstovais. Taigi pokyčių vėjai ten pučia. Turėjome nemažai susitikimų. E, su pramonės atstovais, prekybos rūmais ir taip toliau. Tuose susitikimuose taip pat sužinojome, kad e, e, šalis, kuris 70 metų buvo e, sovietinė respublika, o paskui dar patyrė 25 metų autoritarinį režimą, kad tokiai šaliai prireikia laiko kad galima būtų pasikeisti, daug kas turi keistis ir vietos, ir regioninių lygmenių. E, žmonių mąstymas taip pat turi pasikeisti. Tačiau vis tik atrodo, kad e, žmonės, kurie dabar užima e, atsakingas pozicijas, vaidina savo vaidmenį siekiant pokyčių. Senate e, buvo pokalbis apie diplomatinę tarnybą, buvo pasakyta, kad ji nėra labai veiksminga dabar, kad ten reikia pokyčių. Taip pat buvo pasakyta, kad norint užtikrinti užsienio investicijas, e, visų pirma reikia e, užtikrinti, kad teismų ir teisinė sistema tinkamai funkcionuotų, kad būtų teisinės užtikrintumas. E, kad e, reikia analizuoti tarptautinės e, taikytinas taisyklės, kad turi būti sąsajos su žmogaus teisėmis. Kalbėjomės taip pat apie medvilnės derliaus nuėmimą, klausėme, kaip žmonės priverčiami dirbti tą darbą, kalbėjome apie vaikų darbą, taip pat kalbėjome apie tai su tarptautinės darbo organizacijos atstovais, jie mus patikino, kad to reikšnio daugiau nebėra. Paskui sustikome su žmonėmis, kurie dirba tuose medvilnės e, laukuose. E, turėjome darbdavių organizacijų, darbinių organizacijų e, atstovų, kurie sakė, kad jie užsirašo tokiems darbams, e, nes e, gali uždirbti nemažai pinigų, kitaip būtų sunku jiems tokias sumas uždirbti, bet kadangi derliaus e, nuėmimas trunka nelabai ilgai, tai valstybės tarnautojai dažnai yra siunčiami padėti nuimti derlių. E, mes Rytų Vokietijoje, socialistinė šalise, matėme tą praktiką, kai prireikdavo darbininkų, tada iš viešojo sektoriaus būdavo jie pasitelkiami ir siunčiami dirbti kitur. Dabar, e, jeigu kalbame apie priverstinį darbą, tai e, tuos dalykus reikia atidžiai stebėti, apie tai kalbėjome su TDO organizacijų atstovais, su UNICEF atstovais, kurie dirba Uzbekistane. Taigi apskritai galima būtų pasakyti, kad matomi tenai vilties ženklai, pokyčio, pokyčių ženklai. Ir žinoma, šiuose procesuose galime jiems palinkėti tik tai kuo geriausios sėkmės, žengiant tuo keliu toliau. Nemanau, kad galima sakyti, kad jau dabar e, e, šios tendencijos nebeįmanoma apgręžti, bet turime paremti jų reformų pastangas. Ponas e, Buchner dabar. Biden fuorytne. Dėkoju. Palaikyčiau, buvau prieš mane kalbėjusius kolegas. Ten norėčiau vieną dalyką šiek tiek paplėtoti iš to, ką ponas Vaidenholz ir minėjo. Bei kaip ponas Seller kalbėjo apie pokyčius. Taip, taip ir yra. Tačiau tas vyksta ne visur. Taip, yra pokyčių. Vyriausybė, mes atsidaro pokyčių. Tačiau manau, kad taip pat vėl grįžę, vėl girdėjome apie areštus, pats skaičius padaugėjimą, apie tai, kad kalėjime, kal, su kalinimu belgiamas, vėl yra naujas pavardžių sąrašas. Tad matome, kad to neteisėto įkalinimo šmėkla vis dar, vis dar gyva. Štai buvo atvejs kad žurnalistas, pavyzdžiui, vienas buvo ne į kalėjimą pasodintas, bet uždarytas į, į psichiatrinę ligoninę. Ir, na, netrodo, kad būtų jokių galimybių, kad žmogus galėtų iš ten išeiti. Čia toks senas sovietinis būdas tą žmogų pradanginti. Tad, nors yra pastangų, žingsnių gerų iš, iš vyriausybės pusės, manau, kad mes parlamente vis tik taip pat turime sudinti savo vaidmenį, svarbu vaidmenį. vyko vertingų pokalbių su atsakingas asmenimis. Reikia remti procesus vykstančius visomis kryptimis. Reikia remti ir persikėjimus asmenius. Taip pat reikia remti ir tarnybas, kai jos įgyvendina reformas. Abu dalykai yra svarbus ir reikalingi. Nebijau, kad toliau dirbsime šį kryptimį. Dėkoju, dėkoju visiems kalbėjusiems. Dėkoju delegacijai. Štai, kad vyko į, į misiją į Uzbekistaną. Na, atkreipsiu dalyk, dėmesį du dalykus. Pirmiausia, tai suprantu, kad kelionė buvo labai svarbi. Pradžia tarsi ir nebuvo daug žadinti. Buvo problemų susikalbant su šalies vyriausybė. Tačiau galiausiai rezultatai yra teigiami, kaip minėjote, net jeigu kurie sprendimai buvo gana skubus. Bet manau, kad ir tai svarbiausia. Visuomet pabrėžime, kad dialogas yra itin svarbus dalykas siekiant gerinti žmogaus teisų padėtį tokiose šalyse kaip Uzbekistanas. Kitas dalykas iš to, ką kalbėjote, kad lieka neįspręstų klausimų ir reikia atkreipti juos dėmesį. Durapa komitečių kaip tik ir tenka vaidmuo atidžiai stebėti situaciją. Patvirtume partnerystės sutarimą su Uzbekistanu. Ir tai buvo padaryta to pačiu tikintis, kad vyks tolesnis progresas žmogus teisų ir demokratizacijos srityje. Tad reikia ir toliau atidžiai stebėti situaciją ir vertinti, ar ta žmogus teisų padėtis tikrai gerėja. Na, tad dėkoju. Dabar 15 minučių pertraukėlė ir po to grįšime prie darbo už durų. Liks tik tais nariai bei politiniai patarėjai. Ir tuomet aptarinėsime Egiptą. Labai svarbus klausimas. Taigi 10